Good afternoon, ladies and gentlemen. Can we? Labadiena, ponios ir ponai. Prateskime posėdį. Antrą šios dienos posėdžio dalį. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra balsavimas numatyta balsuoti tik dėl vieno dokumento, dėl nuomonės komitetui, dėl Europos komisijos 2013 metų metinės ataskaitos, dėl ES finansinių interesų apsaugos. Ponas Arimon pristatė savo nuomonės projektą lapkričio 4 dieną ir pakeitimų terminas buvo nustatytas lapkričio 4 13. 48 pakeitimai, taip pat ir ne vienas kompromisinis pakeitimas buvo pristatytas. Prieš perinant prie balsavimo, norėčiau kreiptis į pranešėją poną Arimont. Ar jūs norėtumėte pasisakyti? Ne. Ačiū. Ar turime dabar pabandyti pasitikrinti, ar viskas veikia? Gerai, patikrinkime, ar veikia elektroninio balsavimo sistema. Pasitikrinkime, pabandykime balsuoti. Baigiame balsuoti. Viskas puikiai dirba. Ar visiems viskas gerai? Dar kartą pabandykime balsuoti. Pradedame balsuoti. Baigiame, viskas veikia. Here we are. It works now. It works. Uh, actually, we'll vote electronic. Balsuosime elektroniniu būdu pačioje pabaigoje. O pradėsime nuo paprasto balsavimo, keliant rankas. Pirmas paragrafas, naujas paragrafas, kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau antras kompromisinis, kas už, prieš prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar pereisime prie ketvirto pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Trečias kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. susilaikiusiųjų nėra priimta. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, teisingai mane supratote, sako pirmininkė. Taigi dar kartą pakartokime, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ačiū kolegos. Šeštas kompromisinis pakeitimas. Balsuokime, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuosime dėl 20 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. 23 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta.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 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 32 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 33 pakeitimas kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Aštuntas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 43 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. 43 pakeitimas. Prašau, balsuokite elektroniniu būdu. Pasitikrinkime, balsuokime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šis pakeitimas yra atmestas. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dabar galutinis balsavimas balsuosime dėl pakeistos nuomonės. Balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Nuomonė patvirtinta. Ačiū. Ačiū visiems. Kitas darbo atvarkės klausimas. Doko mokesčio taikymas Prancūzijos atokiausiose regionuose. 2004 metais taryba patvirtino sprendimą pagal 349 sutarties straipsnį, kuris sudaro Prancūzijai galimybės taikyti 10 metų laikotarpio terminą, atleidžiant nuo doko mokesčio tam tikrus produktus, kurie yra pagaminti Prancūzijos atokiausiuose regionuose. Komisija dabar yra pateikusi tarybai pasiūlymą pratesti šio specialaus režimo taikymą Prancūzijos atokiausiams regionams ir nustatyti naują teisinį pagrindą produktams, kuris bus taikomas nuo 2015 m. sausio 1 iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Šis pasiūlymas yra svarstomas pagal konsultavimosi procedūrą. Taryba neprivalo atsižvelgti į Europos parlamento poziciją šiuo atveju. Tačiau galima veikti tik po to, kai bus pasikonsultuota su Europos parlamentu. Taigi šis klausimas yra svarstamas pagal konsultavimosi procedūrą. Komisija pasiūlė, patvirtino savo pasiūlymą per nelik vėlai, kad mes todėl negalėjome lakrūčio mėnesį svarstyti savo komitete šio dokumento. Parlamentui dėl to buvo taikomas spaudimas, kad naujas teisinis aktas įsigaliotų iki kitų metų pradžios to padaryti nebuvo galima, todėl susidarė teisinis vakumas. E, žinoma, kad šis klausimas bus svarstomas naujos komisijos. Komisija ateityje turės pasirūpinti, kad laiku tvirtintų savo pasiūlymus, taip pat, kad ir parlamentas įprasta tvarka galėtų nagrinėti jam skirtus klausimus. Kadangi yra skubi, koordinatoriai nusprendė, kad pirmininkas turėtų parengti pagal supaprastintą procedūrą, pagal 15 taisyklę dokumento projektą. Pagal šią taisyklę pirmininkas gali siūlyti patvirtinti teisėkuros dokumentą, nebent vienas dešimtadalis komiteto narių pasipriešintų. Tuomet pirmininkas gruodžio mėnesį pristatytų ataskaitą, kuria būtų tvirtinamas šis pasiūlymas. Po šio paaiškinimo dalies aš norėčiau kreiptis į kolegas ir paklausti, ar yra prieštaraujančių. Prieštaravimų nėra. Ačiū, kolegos. Taigi, aš galėsiu pristatyti pranešimą plenarinėme posėdyje. Ačiū dar kartą. Kitas darbo atvarkės klausimas - koordinatorių sprendimų tvirtinimas. Ar turite šią informaciją? Ši informacija jums buvo išplatinta šiandien antrą valandą. Aš tik tai norėčiau paminėti, Okay. It is, it is written, Mrs. Krell, it is written that we all... Pone Krell. Čia parašyta, kad e, pirmininkas kreipsis į komisijos narę Kretso ir prašys, kad būtų parengta oficiali ataskaita Europos parlamentui dėl numatytų straipsnių. Jeigu kolegos jūs pritarėte, mes kreipsimės dėl ataskaitos. Oficialią ataskaitą parengti užtruks tikrai labai ilgai. Taigi tvirtinsime tokius pakeitimus ir galime sakyti, kad aptarėme ir patvirtinome koordinatorių priimtus sprendimus. Paper or not? No? No? No? No. Ah, okay. Thank you. Thank you. Uh, and our next point. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas. Praktiškai lieka pagrindinis popietinės posėdžio dalies klausimas. Su malonumu pasveikinsiu tris aukšto lygio pareigūnus iš Europos komisijos. Tai yra regionų ir miesto politikos generalinio direktorato atstovai. Ir bus pasikeisti informacija apie naują sanglus politikos etapą. Kiekvienas iš jų galės padaryti pranešimą maždaug 15 minučių e, apie jų atsakomybės sritis ir po to suteiksim galimybę e, nariams paklausinėti, išgirsti atsakymus po kiekvieno pranešimo. Ir tam pasikeitimų klausimais ir atsakymais bus skiriama nedaugiau negu 30 minučių. Po šio ryto sesijos aš jums tai tikrai pažadėjau. Taigi, dėkoju ir dabar steiksiu žodį ponui Nikolas Martin, generalinio direktorius pavaduotojas politikos, politikos įgyvendinimo ir e, tikties vertinimo ir pakalbėsime apie programavimą. Labai ačiū pirmininkė. Labai diena. Iš tikrųjų man labai malonu čia dalyvauti ir džiaugiuosi galimybę žvelgti esminius dalykus kurie numatomi Anglos politikoje laikotarpį nuo 14-20 metų. Be abejo, kalbėsiu apie labai ilgų dėrybų rezultatus, kurie buvo pasiekti didžiąją dalimi palaikant Europos parlamentui. Taigi turiu be abejo atiduoti duoklę e, pranešėjai e, e, už visus pasiektus reglamentus. E, tai buvo ilgas, atkaklus darbas ir e, buvo galų gale e, susitarta dėl naujos e, atnaujintos sanglaudos politikos, jeigu tai būtų galima ją pavadinti. Taigi tikiuosi, kad e, technika veikia, liktai mačiau ekrane savo pranešimą, bet dabar jisai dingo. Anyway, I will... Bet kuriuo atveju. Tikiuosi, kad artimiausiu metu pasirodys viskas vėl ekrane. Uh, Kaip pirmininkė sakė, aš draugė su dviem kolegomis, kitais direktoriais iš e, generalinio direktorato atsakingo už e, politiką vykdymą ir atitikti miesto plėtros srityje. Taigi apžvelgsiu pirmiausiai pagrindinius reformos bruožus, šiek tiek pakalbėsiu apie programavimą, nes būtent dabar to ir užsiemame ir aš norėčiau akcentuoti svarbiausius dalykus, kurie yra aktualūs programavimo procese ir po to pamėginsiu trumpai apžvelgti, kokiame etape dabar esame e, šito programavimo proceso. Taip pat apžvelgsiu esminius klausimus susijusius su e, poveikio stiprinimu, tai yra rezultatai, tai yra vykdymas. Na ir šiek tiek pakalbėsiu taip pat apie e, vadybą ir kontrolę. E, kadangi čia numatoma gana rimtų pakeitimų ir tai turbūt būtų nebloga proga, kadangi dabar esame būtent e, biudžeto tvirtinimo e, e už laikotarpį 2007 iki 2013 metų, taigi biudžeto tvirtinimo viduryje labai verta apžvelgti šį procesą. Kągi, kokie esminiai reformos brožai? Pirmiausiai, ištekliai bus nukreipti į pagrindinius augimo sektorius Tai yra bus siekiama, kad pinigai pasiektų pirmiausiai prioritetinės sritis. Tai siejama su aiškių tikslų nustatymu, orientacija į rezultatus ir apie tai kalbėsiu truputėlį vėliau, antrame skirsnėje, apie tai, kaip mes ketiname tai gyventi toliau kitas svarbus aspektas, kaip padinti finansavimo efektyvumą E, e, siejant tai su tam tikrom iš ankstiniam sąlygom ir aš truputėlį užsiminsiu apie tai, kalbėdamas apie programavimą, tai yra koordinuotas fondų panaudojimas, kad mes e, vis tik tai galvotumėm apie įvairius finansavimo šaltinius ir kad jie būtų panaudojami integruotai. Tokiu būdu pinigų panaudojimas bus efektyvesnis, jis bus siejamas su programavimo procesu ir taip pat sąsajos su platesniu ekonominės aplinkos procesu. E, šitie dalykai bus siejami su Europiniu semestru, ekonominiu valdymu, valdysena e, ir apie tai irgi kalbės truputėlį vėliau. Toliau e, labai svarbu būtų užsiminti taip pat ir apie audito bei kontrolės mechanizmus, bet apie tai irgi kalbėsime truputėlį vėliau. Na ir supaprastinimas procesų supaprastinimas. Taigi visi šitie dalykai bus svarbus pasikeitimai laikotarpiu nuo 14-20 metų, lyginant su ankstesniuoju laikotarpiu nuo 7-13 metų. Ir galime sakyti, kad mes žengėme į naują politikos etapą, būtent per šitą programavimo laikotarpį. Taigi, trumpa apžvalga, jeigu apžvelgsime pačią struktūrą. 17-13 metais mes kalbėjome apie konvergenciją, konkurencingumą ir teritorinį Europos bendradarbiavimą. Dabar numatome tik tai du svarbus tikslai, kurie jos pakeis. Tai yra, kalbėsime apie investicijas e, augimui ir užimtumui stiprinti. E, ir taip pat turėsime Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, kuris savaime aiškus. Ir jeigu pažvelgsime į finansavimą valstybėse narėse, turime tris regionų kategorijos, turime mažiau užsivyščius regionus, kurie atitinka senesnę konvergencijos politiką, turime e, labiau užsivyščius regionus, kurie atitinka konkurencingumo prioritetus, e, Čia mes kalbame apie regionus, kurie siekia nuo 90 iki 70 e, procentų europinio vidurkio. Na ir svarbus pakeitimas lyginant su praeitimi yra iš tikrųjų tai, kad e, mes e, pripažinome ne tik tai tą laipsnišką įvedimą ir išvedimą, bet taip pat išskiriam atskiras regionų kategorijas, kurie ir naudosis vienom ar kitom specifiniam sąlygom. Kalbant apie finansavimą, viską jūs matote lentelėje, aš detaliai nesigilinsiu. Matote, kaip yra paskirstyti uh, pinigai, turint omeny, kad bendrai bus prieinama 350 beveik 2 milijardai eurų. E, skaidrės jūs gausite, taigi tai tą visą medžiagą jūs turėsite savo rankose. Vienas iš kitų svarbių pakeitimų, ir tai labai glaudžiai siejasi su koordinuotų fondų panaudojimu, tai būtų, e, kad bendrusios taisyklės būtų taikomos visiems penkiems fondams. Tai yra ne tik tai sanglaudos fondas bus panaudojamas apie tam tik pagal tam tikras taisyklės, bet ir kaimo plėtros, žuvininkystės fondas ir kiti fondai, visi jie praktiškai bus naudojami pagal bendras taisyklės ir be abejo valdymas gali būti šiek tiek e, sudėtingesnis. E, komisija pasiūlė įvesti tas bendras taisyklės visiems penkiem fondam e, per komisijos taisyklės. Mes tokiu būdu galėsime e, pasiekti tam tikrų e, mechanizmų supaprastymą rezultatų, kur, apie kuriuos irgi pakalbėsiu vėliau. Taigi, ką mes dabar darome programavime. E, E, tie reglamentai arba taisyklės, kaip žinote, buvo patvirtinti 13 mm, metų pabaigoje, tačiau labai svarbu nepamiršti, kad pagrindiniai e, taisyklių programavimo elementai mm, turėjo gauti visų institucijų pritarimą, tai yra iki 2013 metų ir parlamentas ir taryba turėjo pritarti šioms taisyklėms. Todėl vyko labai svarbus dialogas tarp komisijos ir valstybių narių, e, dėl to, kaip judėti toliau ir tokiu būdu valstybės narės galų gale galėjo pradėti savo programavimo procesą. Oficialus procesas be abejo prasidėjo tik tai nuo šių metų pradžios. Turime partnerystės sustarimų e, ir visi jie buvo sudaryti tarp gegužės ir lapkričio mėnesio. E, taip pat veiklos programos buvo patvirtintos. Skaičius jums pateiksiu toj pat, ir jūs matysite, kokia yra statistika. Taigi, iš šios skaidrės matote, kad dabartinė e, situacija yra tokia, kad veikia 46 veiklos programos, kurios yra jau patvirtintos. Taip pat dabar esame labai intensyvios veiklos laikotarpyje Todėl dabar negaliu Jums pateikti jokių naudingų duomenų, ko tikimės iki metų pabaigos, kadangi procesas yra labai dinamiškas. Dabar, sakyčiau, mes optimistiškiau žvelgiame į jį negu prieš kokį mėnesį ar porą. Panašu, kad prieš metų pabaigą iš tikrųjų valstybės narės skyrė šiam procesam labai daug dėmesio, padėjo pastangų paspartinti kai kurios vidinius mechanizmus ir procedūras ir akivaizdu, kad mes tikrai turėtumėm patvirtinti iki metų galo arba bent jau parengti patvirtinimui daugiau negu pusę visų programų. Ir po to kitą met labai greitai visos šitos programos galės būti galtinai patvirtintos. Šiaip ar tai būtumėm nusivylę, jeigu um, nepasiektumėm geresnių rezultatų negu tai. Šiaip jūs matote, kad trys valstybės narės Latvija, Lietuva ir Danija pilnai baigė visą programavimo procesą. Viena iš pagrindinių uh, programavimo darybos ryčių buvo teminė koncentracija. Tai minėjau iš pat pradžių. Na ir mintis yra čia ta, kad e, fondai turi būti nukreipti į pagrindinius prioritetinius e, klausimus ir sritis. E, tokiu būdu fondų panaudojimas turėtų būti veiksmingesnis. Ir tai norima pasiekti, e, patvirtinus e, savočką meniu sąrašą 11 tematinių tikslų, tam, kad sanglos politikos kiekvienas euras būtų vienai per kitaip išleidžiamas būtent šiems tematiniams tikslams finansuoti. Matote, juos suskirstus tam tikrus blokus ir jie yra siejami su e, Europos strategija 2020 metam. Na ir šiuose tematiniuose e, tiksluose vėlgi numatome tam tikri procentai, kurie turėtų būti skirti pirmiems keturiems um, klausimams arba temoms. Tai yra pirmiausiai moksliniai tyrimai ir inovacijos, taip pat um, e, mažų įmonių, plėtra tai informacijos, komunikacijos technologijos. E, tai yra na, esminiai turbūt tikslai. 80 procentų e, skiriama turtingesniuose regionuose, 50 procentų skurdesniuose regionuose turi būti skirta būtent šiam tikslam. E, Daugelio atveju pagrindinis dėmesys bus kitas energetiniam efektyvumui didinti. Šie procentai yra nustatyti taisyklėse, arba reglamentą ir mes per programavimo procesą turime užtikrinti, kad šio reikalavimo būtų laikomasi. Taip pat matote rezultatus, galbūt išvelgti ir sunku ekrane, bet kai bus išdalinta medžiaga, jūs turbūt geriau susipažinsite su ją, e, ką mums čia pavyko padaryti. Ir tiesą sakant, jau pats tas faktas, kad mums pavyko tai padaryti, yra didžiulis skirtumas lyginant su praeities procesais. Tačiau remintis sparnystės sutarimais mes galime jums dabar pateikti štai tokią momentinį vaizdą, kur fondai planuojami panaudoti. Ir galite juos paskirstyti arba suskaidyti pagal teminius tikslus. Ir jeigu pažvelgsite vėlgi tuos keturius teminius tikslus, pirmosius teminius tikslus, kuriuos aš apžvelgiau, matote, kad didžiulis uh, akcentas ir tenka būtent uh, e, RDF uh, e, finansavimui uh, šiuose sritise mes iš tikrųjų pasiekėme šitos lėšų nukreipimo koncentracijos. Kalbant apie e, investicijas infrastruktūrą, e, tai yra septintasis punktas, jeigu lyginsime čia patiktus skaičius su praeitą finansinę perspektyvą, iš tikrųjų pamatysite, kad lėšos gerokai apkarpytos. Tai reiškia, kad finansavimas yra permetamas nuo e, praeitie daugiausiai fondų nukreipimo infrastruktūros vystimą į sakykim taip, išmanesnės investicijas. Taip pat, ko mes siekime programavimo laikotarpiu, tai sinerginio poveikio tarp įvairių fondų ieškojimas. E, ir jūs matote, kad stengiamasi protingai derinti fondus, todėl partneristės susitarimai ir egzistuoja. Vienas iš jų pagrindinių tikslų yra būtent e, užtikrinti e, bendro fondų panaudojimo procesą, E, ir tinkamai e, esame nusatytų gairių šiem tikslam. Taip pat matome, kad RDF ir Sanglaudos fondas e, bus naudojami 99, tai yra daugia fondinėse finansavimo programuose, kurios, kuriams pasinaudos 16 valstybių narių. Taip pat finansavimas bus siejamas su 2010 e, metų perspektyvą arba horizontų e, ir kai kuriais kitais procesais. Taip pat bus parengtos gairės e, naudos gavėjams, paramos gavėjams. Komisija parengė šį dokumentą ir tai leis paramos gavėjams taip pat geriau surientuoti tarp įvairių finansavimo šaltinių. Dar šiek tiek apie teritorinį aspektą. Tai irgi yra svarbi dėrybų proceso dalis. Buvo siekis e, stiprinti teritorinę dimenciją, ypatingai nukreipiant investicijas e, miestų regionus, kadangi RDF fondo e, lėšų nemaža dalis bet kuriuo atveju yra investuojama miestų teritorijose, Ir jeigu apžvelgsime tas pagrindinės investicijų sritis, tai dauguma operacijų, kurias bus finansuojamas ir bus būtent miestų teritorijose. Tačiau labai svarbu, kad būtų užtikrintas integruotas ir tvarus e, miestų vystimas, e, užtikrinant miestų savivaldybių e, tvarų vystimasi. Ir panaudojame. Labai svarbu, kad e, mums pavyko pasiekti rezultatų, nors darybų procesas buvo iš tikrųjų e, labai sudėtingas ir dabar e, valstybės narės vis tik tai sugebės priversti miestų savivaldybės prisidėti bent jau minimalių įnašų prie šito lėšų panaudojimo Na, ir mūsų numatytos priemonės be abejo turėtų būtent palaikyti šitą miestų plėtros dimenciją. Dar vienas dalykas, kurį paminėjau, tai yra integruotas teritorinis investavimas, e, kur mes tengiamės nukreipti fondus tam, kad būtų pasiekti strateginiai e, teritorinio vystimo planai. 21 e, valstybė narė ketina įgyvendinti būtent šitas integruotas teritorinis investicijas ir mes pasitengėme supaprastinti procedūras panaudojant visus fondus per e, bendruomenių e, inicijuotus vietinės plėtros procesus ir šią galimybę taip pat pasinaudoja 16 e, valstybių narių. Eksantė sąlygos E, vėlgi reikia pabrėžti, kad tai yra visiškai naujas mechanizmas, labai svarbus mechanizmas, kuriuo siekiam užtikrinti, kad e, prieš panaudant lėšas jau būtų sukurtos reikiamas sąlygos valstybės narėms. E, iš tikrųjų nėra prasmės panaudoti lėšų investicinėje srityje, kur arba dar neveikia visos reikiamos direktyvos, arba nėra aiškios strategijos, kaip tas finansavimas bus panaudotas, arba, kaip, pavyzdžiui, galime apie mažas vidutinės įmonės. E, e, jeigu nebus sukurtos reikiamos nacionalinės arba vietos sąlygos šitų įmonių veiklai. Taigi mes iškeliame tam tikras sąlygas, kurios e, turi atitikti tematinę strategiją, e, numatyti vairūs reikalavimai, tokie kaip aš nediskriminavimas, e, taip pat valstybinės e, pagalbos, viešųjų pirkimų procesų m, tam tikras koregavimas ir panašiai. E, be abejo, labai svarbu užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi visų šitų reikalavimų ir kitoje skaidrėje jūs matote apžvalgą e, įvertinimo. E, raudona spalva reiškia, kad mes manome, jog šitos teminės iš ankstinės sąlygos nėra iki gal išpildytos, taigi matai nemažai dar raudonos sėties, tačiau tai nėra labai blogai. Galima būtų tai matyti ir pozityvioje šviesoje, kadangi galima sakyti, kad šis mechanizmas suveikia. Jeigu to mechanizmo nebūtų, uh, tai mes e, būtumėm skyrę finansavimą šiose srityse, neturėdami galimybių imtis priemonių e, ir sukurti reikiamas sąlygas. Taigi tai, kad mums pavyko identifikuoti sritis, kur dar reikia padirbėti prieš gaunant lėšas, e, yra labai pozityvus signalas, kad mes kaip tik tai viską teisingai ir sutvarkėme. Na ir jeigu apšelgsime valstybių narių e, perinktus e, veiksmų planus, e, tai jie ir užtikrins, kad valstybės narės įgyvendintų visas reikiamas sąlygas iki 16 metų pabaigos ir tokiu būdu atvertų kelią finansavimui. Partnerystės klausimas buvo e, kritinės svarbos klausimas, Europos parlamentas čia išreiškė labai stiprų pritarimą, e, buvo sukurtas Europos e, gero elgesio kodeksas, e, tai buvo vienas iš prioritetinių deleguotųjų teisės aktų, kuris buvo parengtas labai sparčiai šių metų pradžioje tam, kad e, Jis jau, jo, jo būtų jau galima remtis darybų pradžioje, darybų procese, e, toliau nustatant įvairias sąlygas, kurių turės laikytis valstybės narės, e, rengdamas e, partnerystės sutartis, programas, įtraukdamas partnerius ir apskritai užtikrindamas e, visą gyvenimo procesą. Be abejo, mes toliau kritiškai vertinsime visą procesą, stebėsime kaip viskas vyksta ir šitai atsispindės taip pat mano pranešime apie struktūrinį dialogą, kuris yra numatomas. Na ir paskutinė skaidrė yra apie supaprastinimą. Kalbant apie sanglos politiką, kiek man teko su juo dirbti. Tai buvo savočka raudona gyja, kuri driekėsi per visą procesą mūsų parengiamajame darbe, rengiant visą dokumentų paketą ir taip pat dėrybinėme procese supaprastinimas e, skirtas būtent e, paramos gavėjams. E, tai yra, mes tengiamės, kad žmonių net baidytų galime pasinaudoti šiais fondais, vien dėl to, kad procesas yra per daug sudėtingas. Taigi mes tengiamės įvesti įvairių naujų elementų, pavyzdžiui, kaštų įvertinimas, supaprastinimas, bendros taisyklės visiems fondams, ypatingai tokiuose kritinėse srityse kaip finansiniai instrumentai. Na ir Tai yra viena iš sričių, kurias mes ir toliau stebėsime, kada programavimo laikotarpis bus baigtas, tam, kad galėtumėm atlikti analizę ir įvertinti, kurios iš šitų galimybių buvo e, sėkmingai panaudotos ir kaip mes galėtumėm e, toliau skatinti, e, galime pasinaudoti šiomis galimybėmis, skatinti naudojimas šiomis galimybėmis. Taigi turbūt tuo ir baigsiu kalbėti apie programavimo dalį ir dabar lauksiu klausimo. Labai ačiū. Ačiū už jūsų pranešimą. Kągi, dabar suteiksiu galimybę komiteto nariams užduoti klausimų. Matau, kad ponia Krevis jau norėtų paklausti. Labai ačiū. Turiu trumpą klausimą, pono Martin. Kadangi, Nikolai, jūs sakėte, kad mes e, atvėrėme galimybių geriau koordinuoti veiksmus tarp e, horizontų 2020 metam ir taip pat e, e, e, sai e, fondų finansavimo. Kiekvieną kartą, kai aš kreipiuosi į ką nors komisiją, pana Katainen ar kitus, e, niekada negaudavau atsakymo, tik tai vieną sakinį. Horizontas 2020 metam yra na, savotiškas e, optimalus siekis, savotiškas idealas. E, E, tačiau e, nelabai buvo kokiu nors minčių, kaip visus šios procesus koordinuoti. Taigi, kalbant apie tas veiklos programas, ar jūs jau turite kokios nors patirties, kuri per busimuosius metus galėtų kaip nors sėkmingiau e, veikti? Ar bus įmamasi kažkokio tai koordinavimo, kokio mes visą laiką siekiame? Toliau, panas Edvičiai. Dėkoju. Iš tikrųjų, puikus pranešimas, labai įdomu buvo. Man kyla tam tikro bejonių, o kas jeigu? Jūs minėjote tam tikras išankstinės sąlygas, kurios bus siejamas su e, įvairiais tikslais, pavyzdžiui, socialinė atskirtimi, klimato kontrolė ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra ilgalaikis projektas, e, prasideda finansavimas ir kas jeigu tuo metu toje teritorijoje vyksta rinkimai ir, tarkim, vietos savivaldybių prioritetai gerokai pasikeičia nuo to, dėl ko buvo iš anksto sutarta. Kas tada atsitiktų? Kokie mechanizmai pradėtų veikti? Kadangi gali būti, e, kad e, nauja išrinkta savivaldybė gali iš tikrųjų pradėti vykdyti visai kitus prioritetus, negu tie, dėl kur buvo iš anksto sutarta pasirašant dėl fondų finansavimo. Ačiū, ponė Anderson. Ačiū už Jūsų pranešimą ir norėčiau gauti be abejo Jūsų pranešimo kopiją. Ar galėčiau paklausti, kalbant apie veiklos programas, vėlgi Jūs minėjote, kad 46, jau, 46 iš jų jau yra patvirtintos. Kiek laiko prireiks, kad visos jos būtų patvirtintos ir išbaigtos? iki tol, kol bus pradėtos įgyveninti jau būsimasios programos ir projektai. Ir taip pat e, teminiai blokai ir teminiai tikslai, kuriuos jūs irgi minėjote. E, ar valstybės narės jų departamentai jau yra apsisprendę, pavyzdžiui, dėl e, e, SF fondo panaudojimo, dar socialinio fondo e, paskirstimų ir ar tai kaip nors e, siesi su to, kad dalis e, E, SF e, e, tam tikri departamentai gali panaudoti savoms reikmėms, pavyzdžiui, Šiaurės Airijoje, ar gali tam tikras užimtumo departamentas panaudoti socialinio fondo lėšų tam tikrą dalį, tiesiog užpildyti savo biudžeto spragas, o ne panaudoti jas pagal e, projektus, kadangi tai gali turėti įtakos e, įvairių kitų organizacijų e, veiklai, ypatingai tų organizacijų, kurios tikisi gauti finansavimą ir vykdyti tos projektus. Ačiū, ponia Vana. Ačiū, pirmininkė. Buvo įdomu išklausyti pranešimą ir aš turiu irgi keltą klausimų. Pirmiausia, jūs minėjote bendruomenių e, inicijuojamas plėtros programas. E, e, žal... Žaliųjų požiūrių labai svarbu, kad šiame procese dalyvautų ne tik tai bendruomenės, bet ir pilietinė visuomenė būtų įtraukti e, savivaldos organai. E, ir e, turiu klausimą dėl e, šito pasirinkto metodo, kalbant apie pilietinę visuomenę, e, ITI, e, inovacinės miestų programas. Kaip jūs čia ketinate įtraukti tą pilietinę visuomenę? Ačiū, ponė Bresla. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau suprasti geriau pačią procedūrą, pačią mm, veiklos programų tvirtinimo procedūrą, kaip jinai veiks. Yra tam tikra dalis, kaip jūs minėjote, kuri bus tvirtinama ir yra dalis, kuri, tikėkime, tai bus didžioji dalis, e, bus tvirtinama vėliau. Ir tai vyks, panaudojant kažkokią tai procedūrą, kurios panim aš dabar nebeatsimenu, bet atrodo, kad e, šitie dalykai nebenumatyti šių metų biudžete, taigi e, mums teks keisti truputėlį struktūrą. Ir dėl tų programų, kurias reikės pakeisti per daugiametę finansinę perspektyvą, kadangi E, tvirtinimo procese, kuris dabar vyksta, e, galbūt e, jų tvirtinimas nebus baigtas. Ar įmanoma būtų taikyti tokį formatą, apie kurį dabar pamėginsiu ir papasakoti, kad pasibaigus procedūrai komisija duotų savo pritarimą priklausomai nuo to, kokie pakeitimai daugiametėje finansinėje perspektyvoje bus patvirtinti ateityje, tačiau tai negali paaiškėti, tai nepaaiškės iki metų vidurio, e, o kartais ir vėliau. Taigi daugelio atveju, kuriems regionams teks palaukti spalio mėnesio. Ir, sakykime, aš pateiksiu pavyzdį, kad būtų lengviau suprasti, tarkim, kovą. Tam tikra regionų grupė galės e, tos pritarimus gauti iš karto jeigu bus patvirtinta finansinė perspektyva. Ir tada e, būtų pasirašytas tam tikras sutarimas tarp tarybos ir parlamento. Ir ar galėtų tada valstybės narės ir jų regionai pradėti savo veiklą, tikėdamėsi gauti lėšas ateityje, e, todėl kad programos bus patvirtintos ir tikintis, kad vėliau nebebus daroma jokių pakeitimų. Galbūt tai leistų procesus pradėti sparčiau, kadangi daugelį regionų iš tikrųjų na, pritruks poros metų, jie praras porą metų. Jau dabar prabėgo beveik porą metų nuo oficialios programos pradžios ir tai bus didžiulis rizikos veiksnys. Taigi, jeigu būtų nustatytas toks formatas, kaip aš minėjau, tada būtų galima planuoti į ateitį, ištekliai būtų panaudojami galbūt iš nuosavų lėšų, bet e, dengiami tam tikrom garantijom dėl ateities. Kągi, ar būtų dar klausimų? Ponas Liuja. Ačiū. Tikiuosi, neskambės labai dirbtinai ar paviršutiniškai, tačiau tai spindi tikrą interesą. Man įdomu, ar finansavimo gavėjai, e, gavėjams bus taikomi kokie nors reikalavimai dėl e, nuorodų, iš kur gautos lėšos. Žinau, kad jungtinėje karalystėje iš tikrųjų daug kur e, e, e nematome tiek daug tų lentelių ar skelbimų su ES vėliava. Ir E, nurodančių, kad projektus finansavo ES fondai. E, taigi, dažnai e, visokios tokios vietinės iniciatyvos per ilgas darybas pradedamas įgyvendinti po sudėtingų procesų ir kartais nebeaišku, kad lėšos iš tikrųjų atėjo iš, tarkim, sanglaudos e, socialinių fondų ar panašių europinių fondų. Kągi, atrodo, klausimų nebeliko, taigi, panas Martin, dabar atsakysi klausimus. Ačiū už užduotus klausimus, aš turbūt judėsiu atbulinę tvarką, pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Taip, iš tikrųjų, yra tam tikrų reikalavimų dėl paviešinimo, iš kur gautas finansavimas. Uh, Tai aiškiai išdėstyta bendruose reglamento nuostatose, ten yra pakankamai detalios taisyklės. Taigi visi, kas e, gauna lėšų iš Europinių fondų, ar SDF, ar Sanglus fondų, ar socialinio fondo, jie visi turi laikytis tų reikalavimų, be abejo priklauso kokiai veiklai gautos lėšos, jeigu e, tiesiamas kelias, tai turi būti lenta prie kelio, kuri praneštų apie tai, kad lėšos gautos iš ES e, biudžeto Jeigu rengiate kažkokius tai renginius, tai šitie dalykai turi būti spausinti ant dokumentacijos. E, tačiau bet kokia atveju tai yra būtina sąlyga ir jeigu tai nebus padaryta, tai gali būti, kad teks dalį lėšų gražinti, kadangi tiesiog neprimtina yra gauti lėšas iš ES biudžeto ir nepripažinti ar neparodyti viešai, kad šitos lėšos gautos būtent iš ES biudžeto. Tai būtų visiškai neprimtina ir tai būtų taisyklių laužimas. Toliau prie ponės Brussels. E, iškelto klausimo, kadangi apie tai mes iš tikrųjų labai daug mąstėme ir Europos parlamentas taip pat priėmė tam tikrą rezoliuciją susijusią su šiuo klausimu, būtent dėl e, greito programų tvirtinimo laikotarpiu 2014-2020 metų. Kaip jūs minėjote, yra trys galimi scenarijai. Turime programas, kurios bus pilnai patvirtintos iki metų pabaigos. Mes turime grupę programų, kurios bus parengtos patvirtinimui iki metų pabaigos. Tačiau tiesiog jam pritruks laiko e, tam, kad komisija mm, per visą savo oficialų procedūrinį mechanizmą galėtų jas oficialiai tvirtinti. Ir trečioji grupė, kurios mm, dar nėra parengtos iki metų pabaigos ir nebus galima įtvirtinti. Taigi tos, e, kuriams tiesiog pritruks laiko oficialiai patvirtinti pagal finansinį reglamentą, mes turime vadinamą perkelimą procedūrą. E, tai yra komisija prims kitų metų vasario mėnesį sprendimą, kur bus įvardintos sumos, kurios bus perkeliamas iš 14 metų biudžeto į kitus metus. Ir komisija pasistengs vis tai padaryti kaip galima anksčiau, vasario mėnesį, ir tada tos programos bus, kurios bus vadinamos tos programos, kurios buvo parengtos jau iki gruodžio mėnesio šiais metais. O trečioji grupė, čia įsipareigojimų asignavimai turės būti e, iš naujo perskaičiuoti ir perkelti į 15 metų biudžetą. Tam reikės peržiūrėti MFF reglamentą. 19 e, straipsnėje MFF reglamente buvo būtent konkrečiai numatyta tokia galimybė, tai laikoma techninių procesų, kuris yra prognozuojamas, e, e, numatoma procedūra, kur leidžia fondus perkelti iš vieno metų biudžeto į kitą ir 2015 metų biudžetas tiesiog bus modifikuojamas, padidinant įsipareigojimo signavimus. Be abejo, tam prireiks laiko, MFF reglamentas teigia, kad peržiūra turi būti baigta ir patvirtinta iki gegužės pirmos, bet be abejo galima tai padaryti sparčiau, jeigu institucijos pajėgs e, atlikti visas oficialias procedūras greičiau. Na, o iš komisijos pusės mes be abejo darysime viską, ką galime, tam, kad e, paspartintume e, tokį greitą biudžeto tvirtinimą. E, taigi, siekis būtų be abejo, kad viskas vyktų sparčiai ir e, pagal apibriežtį, e, šitos programos nebuvo parengtos 2014 metais, jų nebuvo galima patvirtinti 2014 metais, tai reiškia, kad valstybės narės turėjo dar padirbėti, darėti su komisija, atlikti tam tikrų pakeitimų tam, kad galų galia programos būtų išvystytos iki tokio laipsnio, kada jos jau galima tvirtinti ir be abejo sunku prognozuoti, kada iš tikrųjų tai įvyks. Tai gali būti vasario mėno, tai gali būti kovas, tai gali būti balandis, e, bet galų galę mes tikimės, kad ir šitos likusios programos bus patvirtintos ir mes be abejo sieksime, kad procesas vyktų kuo greičiau. E, tokiu būdu visos programos turėtų būti parengtos e, tvirtinti ir kai tik tai MFF peržiūra prasidės, mes galėsime e, iš karto tvirtinti šias programas. Na, o kalbant apie tam tikrą tvirtinimą su iš ankstinėmis sąlygomis, mes be abejo pamastėme visokias galimybės, e, kaip išvengti gaišaties, tačiau nemanau, kad būtų koks nors e, mechanizmas, kuris leistų būtent tvirtinti programas su sąlygomis. Be abejo, reglamente pasakyta, kad kai kurios lėšos galėtų būti, ar tam tikros išlaidos galėtų būti e, tinkamos dengti iš Europinių fondų jau 2014 metų sausio pirmosios. Taigi, valstybės narės ir regionai dabar rengia įvairius projektus. Vyksta projekto atranka ir e, galų galę tie projektai bus tvirtinami, kada e, priežiūros komitetas bus įkurtas ir visas mechanizmas bus paleistas. Taigi, retrospektyviai mm, galima bus finansuoti kai kurios projektus, kurie buvo atrinkti jau anksčiau. Tai įmanoma padaryti ir valstybė narė be abejo žinos. Jeigu programa yra parengta arba kaip programa yra parengta tvirtinimui. Taigi iš valstybės narės pusės rizika yra minimali. Mes visą procesą vertiname labai pragmatiškai, mes be abejo e, esame vykdomasis padalinys e, ir be abejo palaikome glūčius ryšius taip pat su atitinkamomis valstybių narių institucijomis. E, taigi labai svarbu, kad vyktų sklandus bendradarbiavimas tarp institucijų, kad būtų e, bendrai siekiama visą šitą procesą paspartinti ir gaišytis turėtų būti minimali. Tikiuosi, kad daugiausiai dėmesio mes ir skisime būtent šitam vėlavimo minimizavimui. Na dabar e, dėl klausimo apie pilietinės visuomenės traukimą. Pilietinė visuomenė be abejo turėtų būti įtraukta, tai numatyta ir Elgesio kodekse, ir partnerystės sutartyse. E, bendrijų iniciatyvų vystimas yra, sakyčiau, e, būtent speciali tokia priemonė, kuri skirta procesams e, kylantiems iš apačios paremti e, strateginės integruotos miestų vystimo strategijos. Šiuo atveju kelia reikalavimą, kad ne pilietinė visuomenė, bet būtent miesto valdžios institucijos imtųsi lyderio vaidmens. Tai yra reikalavimas E, įtraukti pilietinę visuomenę be abejo netokio pat laipsnio, kaip įtraukti miesto administraciją arba regionų administraciją, bet reikėtų galvoti vis tiek, kad e, pilietinė visuomenė turėtų dalyvauti, kuriant integruotą miesto plėtros strategiją. Ir mes manome, kad tai būtų dalis partnerystės proceso. Ta patį būtų galim pasakyti ir apie ITI. Um, ehm, mm, ITI, integruotus teritorijų investavimas e, arba investicijos turėtų būti priemonė, kuri E, skirta gana nedideliam, gana ribotam teritorijom ir vietos valdybės be abejo turės e, didžiulį svorį priimant sprendimus čia, bet visos šios priemonės šiaip turi būti gyventos e, pagal partnerystės principą. Taigi, galima tai pasakyti, pilietinė visuomenė turės tam tikrų svertų, kurie leis jai sudalyvauti šiuose procesuose ir be abejo bus labai įdomu stebėti, kaip visą tai veiks praktikoje. Kalbant apie. Mm Na, man atrodo, kad man pavyko apžvelgti programų priimimo procesą. E, visos programos turėtų būti primtos iki metų vidurio, galbūt pirmiausia reikėtų kalbėti apie teritorinio bendradarbiavimo programas. Na ir be abejo būtų įdomu, kad um, jeigu mes atsispirsime nuo reglamento primimo, um, e, tai procesai turėtų pajudėti greičiau negu 2013 metais, bent jau mūsų ambicijos būtų iš tikrųjų paspartinti visą šitą procesą, padaryti ne per daug komplikuotą dėl jūsų konkretos klausimo man sunku, kad dabar būtų atsakytis yra per daug siauras, per daug specifinis specifinis, aš nežinau dabar e, įvairių smulkmenų, e, dėl to negaliu ištamiai atsakyti. Be abejo, RDF e, programų finansavimas taip pat iš ESF, tam tikras fondų lėšų permetimas turi būti atliekamas pagal nustatytas taisyklės ir komisija be abejo stebi E, finansavimo e, panaudojimą ir stengiasi užtikrinti, kad tas panaudojimas visur būtų teisėtas ir atitiktų e, numatytus tikslus. Bet man iš tikrųjų sunku, ką būtų dabar komentuoti. Jūs turbūt suprasite, kad tai yra labai specifinė tema. Jeigu turite kažkokių tai tolesnių klausimų, galbūt mes galime dvišalių pagrindų pasišnekėti, bet geriau būtų visą šitą klausimą adresuoti atsakingam generaliniam direktoratui. Dėl to klausimo, o kas jeigu? Mes visą laiką e, įsivaizduojame, kad mūsų programos turėtų sukurti stabilų pagrindą tolesniam finansavimui. Mes kalbame apie 7 metų programas, apie 3 metų laikotarpį programų gyvenimui. Tai yra, mes stengiamės neapsiriboti greita reakcija į konkrečiai iškilusias problemas, o veikiau stengiamės užtikrinti bent jau vidutinio laikotarpio stabilaus finansavimo e, perspektyvą. Mm. Be abejo, kai kurie dalykai koreguojasi kas pusmetį ar kas metus, bet e, šiaip taip mes matome, kad e, valstybės narės regionai susitarė su e, komisija ir dažniausiai finansuojamas tokios rytis ir tokie klausimai, kurie yra bendro pobūdžio prioritetai vargu, jie turėtų keistis pasikeitus valdžiai po rinkimų ir kad e, staiga programa būtų iš pagrindų perrašyta. Be abejo, komisija iškildo problemų, kad negalėtų sutikti su tokia politika. Kita vertus, e, valdžios institucijos ir valstybė narė visada be abejo gali teikti pasiūlymus, šiek tiek pamod... pakoreguoti e, programą, jeigu tam yra objektyvių priežasčių. Tarkim, pasikeitė kažkokios aplinkybės, pirminė analizė pasirodė ne visiškai pagrįsta ir reikia E, korekcijų. Tai yra visiškai normalus procesas ir tai yra leistina. Bet dėl objektyvių priežasčių susijusiu to, kaip pinigus geriausia panaudoti tam, kad e, situacija būtent keistusi pozityviai regione. Na ir paskutinis ir be nesunkiausias klausimas, tai yra sinergetinius, e, sinergijų klausimas. Čia be abejo mes e, arba veikiau įstatymų leidėjai e, ir reglamentai, taisyklės įrašė e, tas nuostas dėl bendros strateginės struktūros, dėl sinergetinio poveikio, tam, kad būtų galima naudotis to bendruoju požiūriu. Dabar turbūt per anksti dar įvertinti, ar pavykoms pasiekti savo tikslu ar ne. E, tačiau, e, matyt, vėliau darant apžvalgą turėsime įvertinti, ar e, čia, kaip ir kitose sritise, tie pakeitimai iš tikrųjų buvo pozityvus, ar, pavyzdžiui, lėšos bus nukreiptos moksliniam tyrimam ir plėtrai, ir ar tai bus suderinami procesai su dabar to paminėtojų horizontų 2020 metam. Dabar, kaip sakiau, per anksti yra apie tai kalbėti ir atsakyti kažką tai konkretaus, tačiau raginčiau jums e, neprarasti dėmesio šiam klausimui ir galbūt po keleto mėnesių mes jau turėsime aiškių įrodymų. Labai ačiū. Mes tikrai pažadame, kad klausimus mes kelsime ir toliau, šitą mes tikrai darysime. E, per ateinančius mėnesius mes tęsime šitą darbą, o dabar noriu padėkoti ponui Martin už pranešimą ir taip pat už atsakymus į klausimus ir suteiksiu žodį kitam kalbėtojui ponui Rudolf Nesteler, kuris yra e, didžiai regio e, politikos direktorius. Jisai kalbės apie sanglaudos politikos poveikį stiprinimą. Taip pat matome prezentaciją ekrane, taigi galime pradėti. Labai ačiū pirmininkė. Labą dieną. Norėčiau e, tęsti antrąją prezentacijos dalį ir kalbėti, kaip mes galėtume padidinti sangaudos politikos poveikį. Ir tai vienas iš, e, vienas svarbiausių problemų, e, apie kurią mes kalbėjome, kalbėdami apie 2014-2020 metų periodą. E, aš kalbėsiu apie tris pagrindinės problemas, kurias norėčiau pabrėžti. Visų pirma, apie rezultatus. Taip pat kalbėsiu apie e, sąsajas su Europos semestru ir ekonominė valdysena ir galiausiai pasakysiu keli žodžius apie finansinių instrumentų naudojimą. visų pirma svarbu pabrėžti, kad anksčiau e, sangaldos politika daugiausiai buvo e, skirta e, resursams išleisti, daugiausiai dėmesio buvo skirta, kaip resursai yra panaudojami. Tačiau nekalbama apie tai, e, kasgi pasiekiama išleidus e, minėtas lėšas. Taigi tikslas, e, kurį turime, kad turi, būtent e, kartu su e, valstybėmis narėmis e, suprasti tai, kaip, ką, ką mes norime pasiekti, kaip tai pasiekti efektyviai. Visų pirma, norime žinoti, kam lėšos yra skiriamos ir kam yra skirtas kiekvienas prioritetas. Visų pirma, tai nusakoma, ką norime pakeisti, nustatydami e, programą ir jos prioritetus. Ką norime pakeisti realybėje, tam tikrame regione ar tam tikroje valstybėje narėje. Ir ten turime e, tam tikrą e, rodiklių kategoriją, tai yra rezultatų e, rodikliai. Vėliau kalbame apie resursus, kurie bus naudojami ir turime tam tikrus resursus, kuriuos galime panaudoti. Ir taip pat norime mes e, skaičiuoti ir nustatyti, koks progresas yra padaromas siekiant e, konkrečių prieš tai nustatytų tikslų ir kurie yra susiję su e, numatytais veiksmais. Ir čia kalbame apie produktų rodiklius. Taigi turime du e, rodiklių tipus. Ir valstybės narės yra įpareigotos naudotis šiais rodikliais, e, kurdami veiklos programas. Norėdamas tai paaiškinti, e, siūlau pažiūrėti į konkretų pavyzdį. Čia kalbame apie rezultatų rodiklius. E, dažniausiai šie rezultatai yra susijęs su Europą 2020 strategija, pavyzdžiui, tam tikro e, regiono pasiekiamumo pagerinimas siekiant sumažinti kelionių laiką. Arba kitas pavyzdys būtų padidinti privačių investicijų kiekį e, tam tikrame sektoriuje ir tam tikrame regione. Ir čia mes galime visą tai apskaičiuoti. Taigi tai yra gana paprasta ir logiška ir puikiai parodo tai, ko mes norime pasiekti, nustatydami tikslus ir rodiklius. Dar konkrečiau apie produktų rodiklius. Čia skaičiuojame, ką mes panaudojome Pavyzdžiui, e, skaičius įmonių, kurios gavo paramą arba e, pastatytų kelių ar geležinkelių e, skaičius. Taigi tai yra konkretus rezultatai, kurie yra pasiekti išleidus numatytas lėšas. Taigi šie du rodikliai Ir tarp e, produktų rodiklių dalis rodiklių yra privalomi. Ir jie yra svarbus e, siekiant e, vykdyti, vyk, vykdant projekto stebėseną ir nustatant tam tikros politikos rezultatus. Pavyzdžiui, mano minėti rodikliai parodo, kad kuomet yra atliekami kokie nors veiksmai tam tikroje srityje, tai e, valstybė narė turi apie tai pranešti ir tai suskaičiuoti. Ir visa tai daroma e, remiantis daug platesnių pagrindų, kuomet e, bėgant laiko visa tai yra peržiūrima. Ir šis pagrindas e, primena valstybėms narėms, kad e, į rodiklius reikia žiūrėti rimtai. Ir taip e, siekiama tam tikros kokybės. Ir tai taip pat e, skirta siekiant galutinių tikslų, kad finansinės lėšos būtų panaudotos ten, kur ir turi būti panaudotos, tam, kad puikiai suprastume, kad Jeigu veiklos programoje yra tam tikrų dalykų, kurie yra nepasiekti ar nepasiekiami, tai galėsime e, šiai sričiai skirti, sakysime, daugiau resursų arba ką nors pagerinti. Yra numatytos dvi datos. Visų pirma, tai programavimo periodo viduryje. Tuomet bus peržiūrėti vidurio e, rezultatai. Tai tam tikri etapai, kuriuos kurio siekiama padaryti siekiant tam tikrų rezultatų. Ir galtinį tikslą yra numatyti 2023 metais. Ir tai yra e, formalios datos, kuomet e, projektai turės, veiklos programos turės būti peržiūrėtos ir įvertintos. Dabar perėsiu prie kitos e, prezentacijos dalies. E, tai apie sąsąją su Europos semestru ir Europos ekonominė valdysena. Kodėl tai svarbu? Visų pirma, svarbu suprasti, kad kuomet mes vykdome sanglaudos politiką, tai tam neturėtų neigiamo poveikio turėti e, šalies e, fiskalinė ir ekonominė e, politika. O antra, svarbu, kad pažymėti tai, jog programos kartais gali būti pakeistos e, dėl e, pasikeitusių poreikių susijusių su ekonominėmis ar socialinėmis problemomis, pavyzdžiui, energijos krizė e, turėtų daug poveikio valstybėms narėms, todėl būtų normalu, jog kai kurios veiklos programos turėtų būti vėliau pakeistos, atsižvelgiant į naują situaciją. ekonominė e, valdysena ir e, sanglaudos politika gali būti e, pavaizduota tokiu trikampiu. Čia matome sanglaudos politiką, kuris skatina investicijas, yra susijusi su jog jie skatina uh, E, būtent augimą ir vartojimą, tuomet valstybės narės yra prašomos konsoliduoti savo biudžetus ir užtikrinti, kad jų viešiai finansai yra patikimi. Taip pat tai susiję su e, gebėjimų e, didinimu, kurioje leidžia vykdyti įvairias struktūrinės reformas valstybėse narėse. Ir kaip jau minėjo Nikolas e, savo prezentacijoje, būtent šios struktūrinės reformos yra svarbios ir mums, vykdantiems e, sanglaudos politiką, e, vykdant ex ante sąlygas ir mūsų investicijos yra tokios, kurios leidžia valstybėms narėms e, eiti į priekį ir e, vykdyti reformas. Taigi visa tai yra susiję tarpusavėje. Ir e, visa tai apima Europos semestras. Tai metinė Europos ekonomikos politikos tikslų apžvalga. Taigi šis naujas pagrindas – užtikrina, kad, kad sudarant bendradarbiavimo sutarimus ir veiklos programas atsižvelgiama į kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas ir Europos semestro procedūrą. Taigi visos rekomendacijos, kurios jau yra e, paskeltos, e, jas turi būti atsižvelgta. Taip pat e, akivaizdu, kad šis mechanizmas leidžia užtikrinti, kad e, investicijos būtų e, skirtos tiksliems prioritetams, prioritetams, kurie yra patys svarbiausi, kurie leidžia e, užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Taip pat atsižvelgiama į tai, kad tai dėrėtų su fiskalinė, monetarinė ir makroekonomikos politika. Taigi visi šie ryšiai tarp sanglaudos politikos ir makroekonomikos e, tai nėra nauja. Apie tai jau buvo kalbėta 2007-2013 metų periodu, tačiau tuo metu tai nebuvo taip struktūruota ir šie ryšiai nebuvo tokie stiprus, e, lyginant su tuo, ką turime dabar, naujajam e, programavimo periodui. Dabar yra reikalami griežtesni Taigi turime atsižvelgti į e, rekomendacijas kiekvienai šaliai. Tai apima visus e, Europos struktūrinius ir investicinius fondus. Tai taip pat susijęs su visais mechanizmais, kuriuos e, turi Europos Sąjunga. Ir į kuriuos turi būti atsižvelgta vykdant ekonominės valdysenos procedūras tokias kaip pervišinio deficito procedūra ir panašiai. Taip pat yra daugiau e, e, automat tam tikrų ryšių ir kurie e, gali atsirasti iš reikalavimų, kurie numatyti toms programoms ir dėl to, pavyzdžiui, gali būti E, sustabdyti kai kurie mokėjimai arba nutraukti kai kurie įsipareigojimai. Kalbant apie makroekonomikos sąlygas, e, turime dvi kryptis. Pirmoji tai gali būti susijęs su tam tikrais prašymais pakeisti programas atsižvelgiant į rekomendacijas išduotas e, atskirai valstybei nariai. O antroji kryptis, tai kuomet fondai gali būti, fondų mokėjimai gali būti sustabdyti, jeigu lėšos yra panaudojamos neefektyviai. Ir atsižvelgiant į pagrindinius valdysenos e, mechanizmus. Prieš kelias savaitės mes e, pristatėme komunikatą e, Europos parlamentui apie pirmosios krypties e, taikymą, tai yra programų pakeitimus. Ir čia mes norime pabrėžti, kad kad mes tai darysime itin atidžiai. Aš suprantu, kad šie mechanizmai gali būti labai e, efektyvūs ir naudingi. Bet tik tuomet, kuomet prašoma pakeisti tikrų e, pakeitimų, bet e, siek, ir siekiant to pačiu metu nepakengti investicijoms. Iš šios naujos nuostatos – kol kas yra tam tikrame bandyminėme laikotarpyje, kadangi iki 2000, 2017 metais Europos komisija peržiūrės šių sąlygų taikymo ir mes parengsime ataskaitą ir šią ataskaitą pateiksime ir jums ir aptarsime kartu su taryba ir parlamentu. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad ir teisminė bazė gali būti pakeista, jeigu e, Europos komisija pateiks tokius pasiūlymus. Taigi, aišku, kad e, Europos parlamentas turi būti įsitraukęs į šį procesą ir mes tam skirime daug dėmesio. Suprantame, kad e, parlamentą reikia informuoti uh, E, dar ankstyvoje stadijoje, kad apie e, tam tikrus saugiklius ir prieš tai, jog kuomet dar komisija e, imasi tam tikrų veiksmų ir visų pirma mes informuosime Europos parlamentą ir Europos parlamentas galės kviesti struktūrinio dialogo ir diskutuoti šiais klausimais. Žinoma, komisija taip pat e, parlamentą informuos, jeigu tam tikros sąlygos bus panaikintos. Dabar perėsiu prie trečiosios dalies ir kalbėsiu apie finansinius instrumentus. Ir tai yra viena iš esminių sričių, kur sanglaudos politika turėtų būti vystoma. Ir ypač žiūrint į dar tolimesnę ateitį. Ir žiūrint į periodą 2014-2020 ir tai, šio periodo, šio periodo metu mes galime investuoti į valstybių narių e, galimybės. Ir visą tai yra dar e, tik tai apytiksliai skaičiai ir remiamės kol kas tik tai žinomomis veiklos programomis, ir ši suma kol kas siekia apie 12 milijardų eurų, kurie turėtų būti išleisti pasitelkiant finansinius instrumentus. Taigi yra panašus lygis į tai, ką turėjome 2007-2013 metų periodu. Tačiau e, instrumentai taikomi daug plačiau Ir yra įvairios, įvairūs būdai, kaip e, instrumentai gali būti įgyvendinti. Galima būti pasitelkti centriniai ES instrumentai, pavyzdžiui, mažų ir vidutinių įmonių iniciatyva. Taigi, čia lėšos gali būti kartu naudojamos su 2020 e, horizonto lėšomis ar kosme. Taip pat lėšos, kuomet skiriamos regioniniu lygiu ir kaip tai jau buvo daroma ankstesniu periodu. Taip pat e, kiti instrumentai, kurie jau yra parengti ir kurie atitinka e, valstybės paramos e, taisyklės ir kuomet valstybės narės, sakysime, neturi pakankamai patirties, bet jas tiesiog paima šios instrumentus ir jos tiesiog įgyvendina ir jie yra saugus tiek techniniu, tiek teisiniu požiūriu. Tai, e, žinoma, sritis, kur reikia daugiau techninės ekspertizės ir Europos komisija dirba kartu su valstybėmis narėmis, kad joms padėtų, kad visą tai būtų pateikta e, naudojantis paketu FICOMPAS, kur viskas sudėta į vieną vietą. Ir kodėl mes visą tai pabrėžiame, jog reikia daugiau naudotis finansiniais instrumentais. Ir tam yra gana pui, gera priežastis. Žinoma, ne visur galima mm, padaryti tokius pakeitimus. Ir manome, kad kai kur šie finansiniai instrumentai gali pakeisti e, dabar egzistuojančius finansavimo šaltinius ir taip turėtume e, didesnį poveikį. Taip pat naujame programavimo periode neturėsime tematinių e, apribojimų. Taigi e, instrumentus galima panaudoti ten, kur jų reikia ir nėra jokių apribojimų. Taip pat pabrėžiame, jog reikia padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms ir anksčiau tam buvo daug skiriama dėmesio, tam dėmesio daug skirsime ir ateityje. Ir turime e, gana efektyviai e, padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kol kas prie to prisijungia tik tai Ispanija ir Malta. E, kitos šalis taip pat nori prisijungti prie šios galimybės Bulgarija, Kroatija ir Graikija Taigi pamatysime, kaip e, tai vystysis e, per ateinančias kelias savaitės. Taip pat e, norėčiau pabrėžti, kad šie finansiniai instrumentai yra susijęs su bendra ES finansinė dienotvarkė. Ir čia turime Junkerio planą ir mes esame itin ambicingi, turime didelių ambicijų dirbti sangaldos politikos rytyje. Ir, ir galbūt, kaip mums teigia kai kurios valstybės narės, turėtume e, dvigubai daugiau panaudoti finansinių instrumentų e, naujų periodu palyginti su ankstesniu periodu. Taigi panašu, kad apie tai, tai mes stebėsime taip pat itin atidžiai per ateinančias savaitės. Labai ačiū, ačiū už šią e, prezentaciją. Taip, prieš kelias savaitės mes taip pat kalbėjome apie makroekonominės um, sąlygas. Ir e, prisimenu, jog diskusijos buvo gana ilgos. Ir manau, kad turite įvairių klausimų dabar ponas Endričias. Dar kartą ačiū, labai įdomi prezentacija. Keltas trumpų klausimų. Jūs kalbėjote apie tai, jog kad galbūt galėtume sustabdyti finansavimą kam tikrų, e, tam tikriems projektams, Ir jeigu, pavyzdžiui, sakysime, kokiam projektui bus sustabdytas, e, sustabdytas e, finansavimas, ar reiks jau gražinti jau e, anksčiau suteiktas lėšas. Ir kai bus atsižvelgta į prioritetus ir ar atsižvelgsite į tai, kiek šalis net jeigu šalis daug e, skiria pinigų e, šai, šai. E, Ar galėtumėte paaiškinti investicijų sąlygą, apie kurią kalbėjo ponas Junkeris? Komisijoje atrodo, kad pasikeitė paradigma ir norėčiau sužinoti, kas pasikeitė. Ar yra daugiau klausimų? Taigi leisiu atsakyti į šios klausimus. Atsiprašau, aš galbūt nelabai supratau. E, klausimą ar galėtumėte galbūt pakartoti? Pirmoji dalis. Klausiu, jeigu jeigu jau pradėjote finansuoti tam tikrą projektą ir vėliau jisai nebepatenka į e, taisyklės, ar, jie, ar šis pro, projekto vykdytojai turės gražinti visas lėšas, antroji dalis, jeigu šalis netitinka ES prioritetų ir jų projektai netitinka šių e, prioritetų, ar taikysite visas sąlygas jų projektams, net jeigu jų, e, jie daug įneša į biudžetą, ar jiems taip pat nubrauksite šios projektus? Pirmoje dalyje kalbėjote apie projektų lygmenį, ir apie gairias, tačiau aš nesu tikras, e, apie kurias gairias jūs šnekate. Nes mes kalbame apie sanglaudos politiką ir kalbame apie darbą sanglaudos poli e, politikos programas. Tai yra programa, kurią priema patvirtina Europos komisija. Yra nustatyti tam tik prioritetai, pavyzdžiui, tyrimams ir inovacijoms, ir tai yra prioritetai, kurie nurodo, kokie yra tikslai, kaip šie tikslai bus pasiekti, e, kokie, kokiu veiksmu bus simtasi. Ir būtent e, vykdančioji organizacija turi pasirinkti, kokius veiksmus jie darys. Ir čia e, būtent valstybė narė pasirenka konkrečius projektus, kurie atitinka su numatytomis sąlygomis ir tai yra būtent valstybės narės e, atsakomybė. Tačiau problema gali būti tuomet, kuomet valstybė narė blogai pasirinks projektus ir šie projektai nepasieks rezultatų, kurių jie turėtų pasiekti. Tuomet e, programa nepavyks ir kai kuriomis e, kartais, jeigu ši programa bus uždaryta, galbūt bus padaryti tik tam tikri e, pakeitimai. Ne, ne dėl konkretaus projekto, bet dėl to, kad nėra pasiekti e, konkretus tikslai, kurie buvo numatyti. Dėl antrojo dalyko, kuomet programą patvirtina Europos komisija, tai yra aišku, kad Europos komisija gal, neapsigalvos ir nepasakys, kad nepakeis savo nuomonės, taigi valstybė narė turi e, tvirtą pagrindą, kad į šį pagrindą patenkančios programos bus finansuojamos ir gali pateikti prašymus kompensuoti išlaidas ir kokią e, ir komisija gali tik tai e, pakreipti, kur e, šios lėšos turėtų būti panaudojamos. Ir e, turi būti remiamasi konkrečių rekomendacijų, kad, sakysime, tam tikros lėšos turėtų būti skirtos tam tikrai kitai e, sričiai. Taigi visą tai, apie ką jūs kalbėjote, nepatenka į sanglaudos politikos rėmus. Kalbant apie investicijų sąlygą, Jei gerai supratau, investicijų e, planas yra susijęs su naujais e, instrumentais, kurios buvo pasiūlyta sukurti. Pavyzdžiui, ES strateginių investicijų fondas. Taigi, e, žinote, kad struktūrinių investicijų fond, kalbant apie struktūrinius investicinius fondus, buvo įvairių diskusijų jog galėtų būti tam tikras, taikomas tam, tikras, tam tikros lankščios sąlygos anksčiau, tačiau mūsų nuomonė nereikėtų uh, keisti žaidimo taisyklių šiame etape. Aš manau, kad ši diskusija yra susijusi su kad e, valstybės narės galbūt prisidės prie naujų instrumentų, kurie bus e, sukurti. Tai galbūt taip pat nėra tiesiogiai susijęs su mūsų e, politika. Dėko. Dabar tęsime su trečiaja prezentacija. Ir perdodu žodį ponui Frank Seber, audito direktorato direktoriai kuris kalbės apie valdyseną ir kontrolę. Jums perdu žodį. Aš, e, Mrs. Chair, good evening. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas vakaras, ponios ir ponai. Aš dabar norėčiau pakalbėti apie šių programų praktinį įgyvendinimą. Nikolas atsakė į pateiktą klausimą ir tai buvo geras, gera įžanga mano pristatymui. Norėčiau keletą žodžių tarti apie nacionalinės kontrolės sistemas ir skirtingas pareigas, kurios tenka valstybėms narėms. Ir aš kalbėsiu apie įgyvendinimą, ataskaitų teikimą, įgyvendinimą, taip pat apie audito pareigas, kurias dalinasi valstybės narės su Europos komisija. Trečioji mano pristatymo dalis bus skirta tam tikroms priemonėms, kurios užtikrina išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą. Taip pat kalbėsiu apie mokėjimų nutraukimą, laikiną mokėjimų sustabdymą, taip pat apie finansinės korekcijas, kurios yra numatytos naujajame laikotarpyje. Aš pradėsiu nuo diagramos, kurią įskaityti nelengva, bet ji parodys, Kasgi sudaro šių programų įgyvendinimo pagrindą? Ši diagrama atkreips jūsų dėmesį į tai, kad, kaip jūs ir matote dešiniojoje pusėje, yra tam tikri dalykai, kurie yra svarbus dar prieš programų tvirtinimą. Ir aš čia kalbu apie dėrybas dėl programų tvirtinimo, apie garantijų nustatymą, apie išlaidų tvarkingumą ir teisėtumą. Taip pat reikia kalbėti apie tam tikrus reikalavimus ir veiksmus, kurie turi būti daromi programų įgyvendinimo metu. Čia aš kalbu apie valdymą, tikrinimą, auditą, priežiūrą. Šioje diagramoje taip pat matome, kad atsakomybę dalyjasi valstybių narių institucijos, trys pagrindinės institucijos, kurios yra paskirtos konkrečiai programai gyvendinti, tai yra valdymo, tvirtinančioji ir audito institucija. Taip pat, aišku, komisija atlieka priežiūros vaidmenį. Pagal reglamentą ir pagal pasidalyjamąjį valdymą tiek valstybės narės, tiek ir komisija yra atsakingos už valdymo ir kontrolės sistemas, tačiau kiekvienai iš jų tenka atitinkamos pareigos. Reglamentas numato bendruosius principus, kurių būtina laikytis visoms valdymo ir kontrolės sistemoms. Yra numatytos skirtingų institucijų vykdomos funkcijos, funkcijos yra atskirtos tarp šių skirtingo tipo institucijų yra numatytos procedūros, kurios užtikrina išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą. Taip pat trumpai kalbėsiu apie kompiuterizuotas sistemas, kuriamis yra perduodami, perduodami finansiniai duomenys ir rodikliai. Taip pat yra numatyta atsiskaitimo ir priežiūros sistema, kai funkcijas vykdo kitos organizacijos. Taip pat kiekvienai programai yra numatyti audito reikalavimai, turi būti numatyta audito seka, prevencinės priemonės, korekcinės priemonės, taip pat kovos su sukčiavimu priemonės. Apskritai žodis kova su sukčiavimu buvo įtrauktas į naują programavimo laikotarpį, kuris prasidėjo 2014 metais. Tai dabar labai trumpai apie skirtingų institucijų funkcijas. Vykdant kiekvieną programą reikia paskirti valdymo instituciją, ji turi e, valdyti programą pagal patikimo finansų valdymo principą, kaip sakė Nikolas, valdymo institucija yra atsakinga už tai, kad atrinktų veiksmus, atrinktų projektus, kurie atitiktų numatytus prioritetinius kriterijus. Valdymo institucija turi užtikrinti, kad veiklos prisideda prie prioritetinės ašies tikslų ir rezultatų pagal tą pasiekimų programą, kuri ką tik buvo pristatyta. Taip pat valdymo institucijos turi užtikrinti, kad visos sąlygos susijusios su išlaidų teisėtumu ir tvarkingimu turėtų būti įgyvendinamos ir Čia aš kalbu taip pat ir apie viešas ir privačias įmonės, kurios įgyvendins atrinktus projektus vietoje. Taip pat reikia tiksliai paskirstyti vaidmenis ir pareigas. Turi būti tiksliai numatytos pareigos, kaip būtina laikytis taisyklių, kaip reikia atsiskaityti valdymo institucijai įgyvendinant projektus ir pateikiant numatytus produktus ir paslaugas. Tai yra labai svarbu, kad būtų užtikrintas projekto tinkamumas. Projektas turi būti vykdomas atitinkamai su subsidijų paskirimo sprendimų. Valdymo institucija taip pat turi pasirūpinti, kad paramos gavėjas galėtų tinkamai gyveninti patvirtintus projektus ir valdymo institucija taip pat turi atlikti valdymo patikrinimus, turi būti tikrinamos visos paraiškos gaunamos iš paramos gavėjų, kad išlaidos yra teisėtos ir tvarkingos, kad e, viskas atitinka projektų taisyklės ir šie patikrinimai yra e, tai, kas gali užkersti kelią galimiems pažeidimams. Jeigu problemos yra atrandamos šiame lygyje, galima jas ištaisyti kur kas greičiau. Taigi valdymo institucija turi vykdyti šias funkcijas. E, Reikia atlikti administracinius patikrinimus. Šimtaprocentiniai patikrinimai yra vykdomi už kiekvieną paramos gavėjų deklaruojamą eurą. Tam yra numatyta tvarka, būtina pateikti patvirtinamosius dokumentus. Taip pat institucijos turi organizuoti patikrinimus vietoje kad būtų tikrinama konkreti projektinė veikla ir kad būtų tikrinamos deklaracijos, ar jos atitinka tai, kaip jos yra aprašytos. 2013-2013 metų laikotarpyje funkcijos buvo labai panašios E, tačiau dabar jau kalbama apie metinės sąskaitas ir valdymo institucija turi užtikrinti, kad kai sąskaitos yra tvirtinamos, komisijai visi patikrinimai turi būti atlikti, kad būtų nustatyti ir ištaisyti pažeidimai. Valdymo institucijai yra numatyti ir nauji reikalavimai. Visų pirma, reikia nustatyti veiksmingas ir proporcingas kovos su sukčiavimu priemonės. Ir reglamentas dabar jau kalba apie sukčiavimą, ypatingą pažeidimo formą, taigi reikia kovos su sukčiavimo priemonių, jos turi būti įtrauktos į sistemą. Ir tai dabar yra įtraukta į reglamentą. Šios kovos su sukčiavimu priemonės turi būti veiksmingos, jos turi padėti kovoti su sukčiavimu, tačiau jos taip pat turi būti proporcingos kylančiai rizikai. Taigi labai nedaug papildomų priemonių reikės įvesti, nes dabar galiojančios sistemos jau yra patikimos. Kitų programų rėmose galbūt teks nustatyti daugiau kovos su sukčiavimu priemonių bet komisija yra pasirengusi e, padėti institucijoms e, numatyti rizikas ir su ją kovoti padedančias priemonės. Taip, yra numatyti dar du papildomi reikalavimai valdymo institucijoms. Valdymo institucija turės parengti valdymo pareiškimą ir siūsti jį komisijai. Šiame pareiškime turi būti kalbama apie sistemų veiklą, apie operacijų teisėtumą ir teisingumą ir patikimą finansų valdymą. Šis dokumentas bus labai svarbus, kadangi jis bus valdymo institucijos įsipareigojimas, rodantis, kad institucija vykdo savo pareigas ištisus metus ir atlieka visus būtinus veiksmus, kad būtų kovojama su sukčiavimu, ir kad būtų pateikiami patikimi rodikliai. Valdymo pareiškimas arba deklaracija turės būti teikiama kartu su metinė audito ataskaitų ir patikrinimų santrauka. Joje turės būti aprašyti visi per metus atlikti patikrinimai ir kontrolės priemonės, taip pat apibendrinti galutiniai audito rezultatai. Abi ataskaitos turės būti teikiamos komisijai iki metų vasario 15 dienos. Ir šie dokumentai yra labai svarbus užtikrinant patikimumą, prie kurio aš grįšiu jau greitai. Taigi, valdymo institucija yra labai svarbi. Vykdant programas, kitas institucijų tipas yra tvirtinančios institucijos. Jos turi tvirtinti išlaidas komisijai ir kai kuriuose valstybėse narėse tvirtinančios institucijos yra atsakingos už mokėjimų išmokėjimą paramos gavėjams. Taigi šios institucijos turi teikti tarpinius mokėjimo prašymus per ataskaitinį laikotarpį, kuris ir yra nuo Liepos 1 iki Birželio 30 dienos ir per šį atskaitinį laikotarpį ši institucija turi patvirtinti, kad patikiamos išlaidos buvo patikrintos, kad esama patikrinamų patvirtinamųjų dokumentų ir kad buvo atliktas valdymo institucijos būtinas šių sąskaitų patikrinimas. Tvirtinančioji institucija turi būti įdėgusi kompiuterizuotą apskaitos sistemą, į kurią yra įvedami kiekvienos operacijos įrašai Taip pat ir susijusios korekcijos, tai yra naujas dalykas naujajame programavimo laikotarpyje. Tvirtinančioji institucija turi renkti sąskaitas kiekvienai programai metų pabaigoje ir turi jas siūsti komisijai iki kiekvienų metų vasario 15 dienos. Šios ataskaitos turi atspindėti teisėtas išlaidas Ir šita tvirtinančioji institucija turi patvirtinti, kad šios sąskaitos yra tikslios ir teisingos ir kad jos atitinka taikomus ES teisės aktus. Taigi visi šie dokumentai yra pateikiami Europos komisijai. Toliau reglamentas numato, kad tvirtinančioji organizacija gali būti sujungta su valdymo institucija, su sąlyga, kad jų vykdomos funkcijos bus atskirtos. Trečioji svarbi institucija, vykdant programas, yra audito institucija. Ir kalbant apie 7-13 metų laikotarpį, audito institucija turėjo parengti audito strategiją visam laikotarpiui Šita strategija turėjo būti komisijai paprašius jai pristatyta. Aš skaidrėje rašau apie paskirimo procesą. Reglamente rašoma, kad valdymo ir tvirtinančioji institucijos turi būti paskirtos valstybių narių po to, kai yra atliktas nepriklausomos audito institucijos patikrinimas patikrinantis, ar institucija atitinka tam tikrus skiriamuosius reikalavimus pagal reglamentą. Turime informacijos iš valstybių narių ir pagal ją audito institucijos dažniausiai bus nepriklausomos audito institucijos. Ir skiriamasis procesas bus vykdomas iš karto po programų patvirtinimo. Taigi, parengus audito strategiją, audito institucija turės įgyvendinti, atlikti auditus apie sistemas. Ta reikės daryti pagal reglamento numatytus reikalavimus. Ir komisija yra numačiusi 18 pagrindinių reikalavimų kurie yra svarbus kiekvienai sistemai ir kiekvienai programai. Audito institucijos audituos visus šiuos 18 reikalavimų, kad galėtų pateikti savo nuomonę, ar sistemos veikia efektyviai. Taip pat bus atliekami teminiai auditai. Jie bus skirti e, produkto rodiklių patikimumui įgyvendinti Taip pat gali būti atlikti auditai konkrečioms didelės rizikos sritims patikrinti arba pavojingoms procedūroms arba bus tikrinama, kaip yra įgyvendinamos kovos su sukčiavimu naujosios priemonės. Taigi auditas bus atliekamas kiekvienais metais Audito institucija taip pat turės audituoti operacijas pagal imti, pagal statistinę imti ir galiausiai bus rengiamos audito išvados, parodančios, ar sistemos veikia tinkamai. Aš čia kalbu apie tas operacijas, kurios per apskaitos laikotarpį sulaukia tam tikrų išlaidų. Ir aš kalbu apie Liepos 1, birželio 31 dienos laikotarpį. Auditas turės būti atliekamas pagal ataskaitas, kurias renks tvirtinančio institucija ir ši ataskaita turi būti teikiama komisijai iki kiekvienų metų vasario 15 dienos. Taigi kiekvienais metais nuo 2016 metų audito institucija turės teikti Europos komisijai ataskaitą apie kontrolės sistemą ir audito išvadą, apie sąskaitas, apie išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą ir apie sistemos e, veikimo efektyvumą ir veiksmingumą per ataskaitinį laikotarpį. E, komisija, žinoma, taip pat turi vykdyti priežiūros veiklą, turi prižiūrėti audito veiklą. Būtina yra audito strategija. Taip pat ir programoms, kurių sumos viršė daugiau nei 250 milijonų. Komisija gali pareikalauti, kad būtų patikrinami tokie projektai. Kalbant apie tokio tipo programas. Komisija programos periodo pradžioje pradės atlikti prevencinius patikrinimus. Mes bendradarbiaujame su audito institucijomis, kad teiktume jiems reikiamas gairias, kontrolinius sąrašus, metodologiją ir kad galėtume padėti joms vykdyti jų funkciją susijusią su auditu. Kalbant apie programas finansuojamas iš skirtingų fondų, ESF, e RDF ir taip toliau, mes tenksimės, kad būtų numatytas glaudesnis bendradarbiavimas. Esame numatę bendro audito strategiją naujajam laikotarpiai. Taip pat esame numatę galimybę dalintis ištekliais, jeigu bus tokia būtinybė. Taip pat yra numatyta koordinavimo veikla su audito institucijomis. Mes kasmet ketiname susitikti, kad aptartume audito rezultatus, galimas metodologijas ir tai padės mums užtikrinti dar didesnį koordinavimą ir sumažinti komisijos atliekamą audito darbą tais atvejais, kai komisija galės pasitikėti valstybių narių audito institucijų atliekamą veiklą. Kalbant apie komisijos atliekamą audito veiklą, turiu pasakyti, kad Kiekvienais metais mes gauname patikinimo dokumentus, jie mums yra teikiami iki vasario 15 dienos. Ir komisija tada tvirtina ataskaitas dėl išlaidų apmokėtų pagal pateiktas sąskaitas, tuo remiantis mes planuojame auditus pagrystus tam tikrais rizikos faktoriais. Po prieštaraujančio proceso komisija gali pradėti finansinių korekcijų procedūrą ir reglamentas numato tam tikras sąlygas susijusias su korekcijomis. Korekcijos yra numatytos grynos finansinės korekcijos. Komisija turi ne vieną priemonę, kad galėtų vykdyti priežiūros funkciją, programų priežiūros funkciją. E, jūs puikiai žinote, kad jau ankstesnio laikotarpio metu buvo taikoma mokėjimo termino nutraukimo nuožių politika e, Čia gali būti taikomas maksimaliai šešių mėnesių laikotarpis, kurio metu komisija turėtų patikrinti nustatytus pažeidimus. Naujajame laikotarpėje yra numatyta nauja sąlyga, kurioje kalbama apie tai, kas atsitinka, jeigu valstybė nariai neatsiunčia būtinų pateikti komisijai dokumentų. Aš taip pat galiu pakalbėti apie mokėjimų sustabdymą. Tai reiškia, kad komisija gali sustabdyti tarpinių mokėjimų išmokėjimą tais atvejais, kai yra nustatyta valstybės narės valdymo kontrolės sistemoje rimtų trūkumų arba pažeidimų. Taip pat mokymai gali būti sustabdyti tais atvejais, jeigu valstybė narė neišsprendžia problemos. Yra ir naujų mokėjimo sustabdymo sąlygų numatyta naujajame laikotarpyje ir Rudolfas apie tai jau šiek tiek kalbėjo. Kalbant apie finansinės korekcijas, kasgi naujo čia yra, tai yra komisijos turima priemonė ir komisija turi galimybę atlikti grinas finansinės korekcijas tam tikromis aplinkybėmis. Finansinės korekcijos turi būti pirmiausia atliekamos valstybėse narėse pagal pasidalyjamą į valdymą. Pirmiausia, valstybė narė turi užkirsti kelią pažeidimams atsirasti, jeigu jie atsiranda, juos turi ištaisyti. Valstybė narė turi ištirti visas operacijas susijusias su konkrečiu pažeidimu kai valstybė narė nustato pažeidimą ir atlieka būtinus finansinius pataisimus, pagal reglamentą valstybė narė gali panaudoti tas sumas kitoms veikloms, tinkamoms veikloms finansuoti. Tai yra labai svarbu, nes tai suteikia paskatą valstybėms narėms laiku atlikti auditą ir tą daryti tinkamai. E, komisija savo nuožiūrę taip pat e, turi galimybę atlikti finansinės korekcijas e, tais atvejais, kai yra nustatomi rimti trūkumai, sisteminiai trūkumai, kurių valstybės narės neištaisė. Ir žinoma, kad korekcijos turi būti finansiškai proporcingos. Naujas dalykas yra tas, kad komisija pagal reglamentą turi naują priemonę. Ji gali atlikti grinus finansinius pataisimus, jeigu komisija arba audito rūmai nustato rimtus trūkumus sistemoje po to, kai sąskaitos ir patikinamieji dokumentai yra pateikti. Tokie rimti trūkumai e, turėtų būti nenustatyti tuose dokumentuose, kurie pasiekia komisiją. Jie taip pat turėtų būti nenumatyti audito ataskaitose. Ir tokiu atveju korekcijos yra daromos pagal atskirus pažeidimų atvejus. Tačiau tai yra neįmanoma tuomet, met, kai atskirus koregavimus padaryti būtų nenaudinga. Tokiu atveju yra taikomas vienodo dydžio koregavimas arba pataisimas. Tokie vienodo dydžio korekciniai lygiai yra nustatyti reglamente. Jie gali būti 5 procentų, 10 procentų dydžio. Ir jie nustato, kad programos išlaidos yra teisėtos ir tvarkingos tuomet, kai pritaikyta vienodo dydžio korekcija. Jeigu vienodo dydžio korekcijos yra neproporcingos, jas galima būtų sumažinti, tačiau jeigu pastebimas nuolatinis taisyklių nesilaikimas, tai komisija gali padidinti vienodo dydžio normą ir ją pakelti. Taigi, ponios ir ponai, e, tai tiek trumpai apie valdymo ir kontrolės e, sistemas, kurių tikslas yra užtikrinti išlaidų patikimumą, teisėtumą ir tvarkingumą. Ačiū už pristatymą. Kolegos, ar turėtumėte klausimų po visų šių pristatymų? Prašom, kolega. Labai trumpai, nes labai išsamus jūsų pristatymas buvo. Aš iš ties esu sužavėtas jūsų gebėjimais. Jūs galbūt tą ir minėjote, bet aš noriu paklausti, kokie kriterijai yra numatyti atrenkant auditorius valstybėse narėse, ar jie turi būti sertifikuoti, gal kriterijai yra skirtingi ir kaip yra patenk, parenkami geriausi auditoriai, jeigu galioja skirtingi kriterijai. Ačiū. Ar bus kitų klausimų? Prašom. Taip, pranešimas buvo labai išsamus. Aš norėčiau paliesi tuos klausimus, dėl kurių mes balsavome šiandien šiek tiek anksčiau, kova su sukčiavimu konkrečiai. Man atrodo, kad visos politinės frakcijos sutarė, kad reikia kovoti su sukčiavimu. Yra labai daug susirūpinimo dėl to, kad išsamus, pernelik išsamus audito reikalavimai gali vesti prie nereikalingų pažeidimų. Ir jie gali atsirasti vien dėl to, kad reikalavimai yra pernelyg detalūs ir išsamus. Galbūt jūs nenorite to komentuoti, bet kaip jums atrodo, ar tie pakeisti audito reikalavimai patobulina esamą padėtį ir užtikrina daugiau efektyvumo ir veiksmingumo mūsų sistemoje dėkoju už pateiktus klausimus. Ar galėsite atsakyti? These, uh... Dėkoju už pastabas ir klausimus. Kalbant apie audito institucijas. Audito institucijoms netaikykomas e, skyrimo procesas ir komisija jų netvirtina. Audito institucijos yra renkamos pačių valstybių narių, tuo rūpinasi finansų ministerijos arba inspekcijos, kurios tikrina finansinius klausimus valstybėse narėse. Paprastai tai yra profesionalios organizacijos, kurios dirba pagal tarptautiniu būdu pripažintus audito standartus, o komisija labai rimtai prižiūri audito institucijų darbą. 2007-2013 metų laikotarpiu mes atlikome visų 47 pagrindinių audito institucijų auditą atliekome regioninės politikos auditą ir 43 iš šių institucijų yra visiškai patikimus, atitinka patikimumo standartus ir komisija gali pasikliauti jų atliekamų darbų. Nėra jokio oficialaus paskiriamojo proceso, renkant šias institucijas, tačiau jos turi atitikti tam tikrus standartus ir mes bendradarbiaujame su audito institucijomis, kurdami audito metodologiją, įvairius um, kontrolinius sąrašus, sisteminius reikalavimus ir taip toliau. Žinoma, sistema valstybėse narėse skiriasi, viskas priklauso nuo administracinės santvarkos valstybėse narėse, tačiau audito institucijos paprastai yra nepriklausomos, profesionalios. O jeigu taip nėra, mes emamės veiksmų, siekdami užtikrinti, kad jos atitiktų būtinus standartus. E, dabar norėčiau grįžti prie antrojo klausimo. Dar dėl pirmojo klausimo esminis e, dalykas yra tas, kad audito institucijos turi dirbti pagal pasaulinį mastu pripažintus e, audito standartus, tai užtikrina profesionalią jų darbo kokybę. Antras klausimas yra susijęs su supaprastinimu. Tai nėra susiję tiek su audito reikalavimais, kiek su uh, taisyklėmis, kurias turi atitikti projektai, kad išlaidos būtų tinkamos ir teisėtos. Žinoma, galima sakyti, kad pernelyg daug taisyklių veda prie pažeidimų skaičiaus didėjimo. Naujas reglamentas siekia numatyti daugiau supaprastinimo. Taigi buvo sumažinta tinkamumo kriterijų, buvo pateiktos naujos galimybės, kaip pavyzdžiui, supaprastintos išlaidos valstybė narė gali sakyti, kad taikys standartinę išlaidų normą. Galima naudotis tam tikrų vienodo dydžio normos lygių ir taip palengvinamas paramos gavėjų darbas. Jie nebeturės teikti dokumentų norėdami patvirtinti kiekvieną savo kelionę, pavyzdžiui, autobusu. Bet e, kai kurių elementų mes išvengti negalime. Galime pažiūrėti į Europo regioninio vystimosi fondą ir apie viešus konkursus ir viešųjų pirkimų direktyvų nuostatas, kurios šiuo atveju galioja. Jeigu skaitėte metinę auditorumų ataskaitą, matėte, kad jie randa nemažai klaidų viešųjų pirkimų srityje. Ir viešųjų pirkimų taisyklių laikymasis yra labai svarbus, tačiau čia atsiranda ir nemažai klaidų. Taigi mes galime padėti valstybėms narėms, numatydami joms tam tikrus mokymus, uh, nurodydami jiems tam tikras gairias ir taip toliau. Valstybės narės neturėtų sukurti papildomų tinkamumo taisyklių ir mes ketiname glaudžiai stebėti, kas yra daroma šiais klausimais, nes mūsų tikslas yra padaryti taip, kad nebūtų papildomų nereikalingų sąlygų, kurios tik tai didintų pažeidimų skaičių. Pirmininkė, dėkoju, dėkoju visiems už pristatymus, už detalę šiandien mūsų komitetui pristatytą informaciją. Aš esu įsitikinusi, kad jau netolimoje ateityje mes turėsime klausimų, į kuriuos jūs galėsite atsakyti. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas yra kiti klausimai, regis, kad kitų klausimų nėra. Ir galiu pasakyti, kad kitas komiteto posėdis vyks pirmadienį sausio 19 dieną Bruselėje. Jis vyks nuo 3 valandos iki 18.30 ir susitiksime antradienį sausio 20 dieną 9 ryto ir dirbsime iki 12.30. Pirmininkė komiteto narių vardu dėkoja vertėjams ir baigia regioninės plėtros komiteto posėdį.